Welcome, friends. We'll... Gerbiami draugai, pradėkime mūsų posėdį. Norėčiau Jūs informuoti, kad yra parengtas darbo tvarkės projektas, gal, ar galime jį patvirtinti. Vertimo e, režimas e, galima klausytis e, vertimo į visas kalbas, įskyrus maltų, kruatų ir airių. Galime pereiti prie trečio, ketvirto ir penktojo darbo tvarkės punktų. Pradėkime nuo e, CEDOFOP, Europos profesinio mokymo plėtros centro. E, kaip žinote, turėsime aptarti pakeitimus dėl pasiūlymo peržiūrėti tris E, agentūras. Ir pradėkime nuo pirmosios e, CEDOFOB. Iš karto norėčiau suteikti žodį mūsų e, pranešėjai, poniai Sander. Prašome. Merci, Madame la Présidente. Dėkoju, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau priminti, jog 16 metų rūpiučio 23 Europos komisija paskelbė siūlymą, naujo reglamento siūlymą, kurio tikslas buvo įkurti CDFOP, Europos profesinio mokymo plėtros centrą. Jo tikslas buvo dviejopas - harmonizuoti kai kurias dabartinio reglamento nuostatas, priimti bendrą požiūrį, lyginant su decentruotomis agentūromis ir taip pat e, kitas tikslas buvo sėkmingiau pasiekti agentūros tikslus. Savo pasisakymo metu šį rytą norėčiau labai trumpai pristatyti tą 121 pakeitimą, kurį gavau dėl šio siūlymo. Tarp šitų visų pakeitimų aš nemačiau, kad būtų iškilę kažkokių neįveikiamų barjerų. Manau, kad visi sutarėm dėl to, jog Europos komisijos siūlymas yra daugmaž subalansuotas. Ir aš manau, kad mes tikrai galėsime kartu e, dirbti ir kuo greičiau patvirtinti šį pranešimą. Norėčiau pasakyti šešėliniams pranešėjams, kad labai džiaugiuosi dėl to, kad dirbame visi kartu. Ačiū taip pat visiems kolegoms už jų indėlį, nes jie pateikė pakeitimų, kurie buvo tikrai naudingi. Jeigu šiek tiek detaliau pažvelgtume į pakeitimus, galėtume pasakyti štai ką. Bendrai mūsų požiūris sutampa dėl daugelių dalykų. Pirmiausia, dėl to, kaip svarbu yra glaudžiai koordinuoti trijų agentūrų, tų trišalių agentūrų darbą, tam, kad būtų galima išvengti veiklos dubliavimo ir padidinti sinergiją. Manau, kad frakcijos sutarė dėl to, kad valdybai reikėtų kviesti į savo posėdžius stebėtojų fondų Eurofond, OŠA ir Europos e, profesinio mokymo agentūros darbuotojus. E, manau, kad tas antrasis dalykas galėtų būti susijęs, su kurį noriu paminėti, su agentūros tikslais. Europos komisijos siūlyma, siūlymas riboja SEDEFOP veiklą Sakoma, kad jis turėtų būti Europos komisijai pagalba teikianti struktūra, kai kas norėtų, kad toks pat statusas būtų taikomas visoms institucijoms ES, taip pat ir nacionalinėms struktūroms. Ir vyriausybės ir socialiniai partneriai taip pat turėtų panašų statusą ir aš pritariu tam. Trečias dalykas, dėl ko sutarėme visi, yra susijęs su vaidmenų pasiskirstimu tarp valdybos ir direktoriaus. Kai kas iš tų pakeitimų visiškai sutampa su mano požiūriu, tai reiškia, kad valdyba e, turi svarbu vaidmenį užtikrinti strateginį agentūros valdymą, e, nubrėžti svarbiausias gairias, tuo tarpu direktorius būtų tas asmuo, kuris užtikrina administracinį kasdienį agentūros darbą. Jis priima sprendimus susijusius su agentūros personalu ir, jeigu nori, gali paskirti savo pavaduotoje. Gerbiami kolegos, daugelis iš jūsų pateikė pakeitimų, kurių tikslas yra perkelti skiriamasias galės iš valdybos, perdodant jas direktoriui. Ketvirtas dalykas, kur konsensusas, man regis, yra pasiektas, yra susijęs su kontaktiniu agentūros biuru. Mes galime e, teikti, kad agentūra gali turėti tokį biurą E, Briuselėje, kurio tikslas būtų palaikyti santykius su ES institucijomis, bet kaip siūlo Europos komisija, nereikėtų, kad agentūra turėtų galimybę e, steigti tokius biurus daugelį e, ar keliose valstybėse narėse. Na ir paskutinis dalykas, dėl ko sutarėme, yra vertimų tarnyba. Mes daugelis norime, kad agentūra galėtų pasitelkti kitas vertimų tarnybas ne ES vertimo institucijų e, struktūrų e, e, vertimus, kad CDFOP galėtų pasitelkti kitas struktūras, tai suteikiant jai tuo dar daugiau įgaliojimų. Tai štai, dėl viso to dar diskutuosime. Yra kitų pakeitimų, dėl kurių nuomonės labiau išsiskyrė, bet dar ieškosime kompromisų. Manau, kad mums tai pavyks, kad dėl finansinių ir žmogiškųjų išteklių ir dėl, pavyzdžiui, valdybos sudėties dar nuomonė šiek tiek skiriasi. Na ir apibendrindama, ponė pirmininkė, norėčiau priminti, jog sieksiu, kad visi toliau dirbtume kartu su kolegomis, su šešėliniais pranešėjais dėl CDFOP, bet taip pat dirbsime su kolegomis pranešėjais, kurie yra šešėliniai pranešėjai, rengiantis pranešimus dėl kitų agentūrų, nes aš manau, kad svarbiausia yra rasti bendrą poziciją, e, suderinta pozicija visoms agentūroms. Norėčiau pasakyti, esu pasirengus dirbti kartu ir esu įsitikinusi, kad mums pavyks atlikti puikų darbą. Dėkoju. Um... Dėkoju. Pagal mūsų darbo tvarkės e, projektą šiuos e, tris klausimus dėl trijų agentūrų turėtume aptarti bendrai. Turėtų būti organizuojamos bendros diskusijos. Tačiau supratau, kad pranešėjai norėtų aptarti šiuos klausimus atskirai. Ar norėčiau pasitikslinti, ar e, tokiam pasiūlymui jūs pritartumėte? Jeigu taip, tada mes suteiksime žodį e, šešėliniams pranešėjams, e, kitiems e, komiteto nariams ir tada pereitume prie kitų agentūrų. Taigi dabar ir norėčiau suteikti socialistų frakcijos šešėliniam pranešėjui, ponui Pavelui. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai, taip pat ir kitiems, kurie pateikė pakeitimo pasiūlymų. Norėčiau paminėti, kad e, kalbant apie CDFOP, Eurofound ir OSHA agentūras, e, jos yra labai naudingos e, ieškant įvairių sprendimų. Tačiau mes neturėtumėm pernelyg išplėsti agentūrų tikslų, nes jų, joms skirtus, kaip ir joms skirtos, skirtas finansavimas yra ribotas. E, agentūros e, turėtų pateikti įrodymus, e, žinias sprendimų prieimėjams tiek ES lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Jeigu mes reikalausime iš šių agentūrų dar daugiau ir nesuteiksime daugiau lėšų, tiesiog sumenkinsime E, jų darbą, tai yra neleisime joms tinkamai veikti. Mano e, socialistų frakcija gali suteikti, e, sutikti tik su tam tikrais pakeitimo pasiūlymais dėl ekspertų. Dėl vykdomojo direktoriaus mes manome, kad tai yra žmogus, turėtų, kuris turėtų priimti sprendimą dėl vidaus struktūrų valdymo, tačiau sprendimą dėl to turėtų pristatyti valdybai. Prie man sprendimus reikėtų atkreipti dėmesį į agentūrą agentūros poreikius ir suteiktą finansavimą. E, be to, mes suteik, e, pritarėme e, pateiktam pasiūlymui dėl vykdomojo direktoriaus skirimo, kad asmuo turėtų būti atrenktas iš vyr specialistų. Mano e, frakcija laikosi nuomonės, kad labai svarbu e, užtikrinti ir lyčių balansą e, valdyboje ir mes e, pritarsime pakeitimų pasiūlymų iš šiuo klausimu. Dabar dėl vertimo paslaugų, apie ką kalbėjo ponė Sander. Uh, Tai e, vertimo paslaugos yra reikalingos, kad agentūra funkcionuotų, tačiau mes laikome nuomonės, kad CDFOP galėtų e, kreiptis į išorės struktūras, ne vien tik tai ES e, vertimo agentūrą, tačiau turi vadovautis ir skaidrumo, ir e, sąžiningos konkurencijos principais. Ačiū visiems. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai e, Citanska. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad pristatė e, pranešimą ir santrauką, kas jame rašoma. E, komisijos pateiktas pasiūlymas buvo geras, subalansuotas, taigi mes ketiname dirbti su šiuo paketu ir Darbas e, nebuvo sunkus. Dėl pakeitimų pasiūlymų, tai e, jie yra susiję su geresniu bendradarbiavimu tarp pačių agentūrų, kad e, reikia išvengti veiklos dubliavimo. CDFOP yra viena iš agentūrų, kuri ženkliai prisideda prie to, kad profesinis rengimas būtų e, gerinamas kad būtų užtikrintos geresnės užimtumo galimybės. Todėl šios agentūros darbą reikia paremti, reikia pasikliauti geriausią praktiką, reikia pagerinti stebėsenos veiklą, kuri e, prisidės prie CDFOP veiklos tobulinimo. Žinau, kad dėl šių agentūrų ketinama organizuoti klausimus ir viešasias konsultacijas, kol kas pastarųjų rezultatų nėra, todėl reikės palaukti iki Liepos mėnesio, kad mes galėtumėm e, turėti visų šių renginių rezultatus. Tikimės, kad e, atsižvelginti juos galėsime eiti tinkamu keliu. Marian Harkent e, posėdėje nedalyvauja, ar kas nors e, norėtų kalbėti Alde frakcijos vardu? Atrodo, kad ne. Tada mes galime pereiti prie GUE NGL. E, pone Kuneva taip pat posėdėje nedalyvauja? Ne? Prašome, ponia Kuneva. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš pateikiau pakeitimų pasiūlymų, e, stengdamasi patobulinti pranešėjos darbą. Bandau e, patikslinti, išryškinti, kodėl CDFOP yra labai svarbi ir koks yra jos e, šio centro ryšys su kitais panašiais E, institutais, pavyzdžiui, Eurofund arba OSHA. Laikausi nuomonės, kad CDFOP centras tikrai sukuria pridėtinę vertę, e, kaip panašiai ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Kalbant apie CDFOP e centrą, jis ženkliai prisideda prie profesinio rengimo. Todėl jam reikia pagalbos ir ne vien tik iš Europos komisijos, bet ir iš kitų ES struktūrų. Būtent dėl šios priežasties, kaip ir kiti kolegos, e, siūlau e, skirti Europos parlamento atstovą į vykdomąją tarybą. Europos parlamentas suvaidintų labai svarbu vaidmenį, be to būtų informuotas apie CDFOP centro darbų programą bei galėtų aktyviau dalyvauti priemant sprendimus vykdomoje taryboje. Be to, kitas dalykas yra susijęs su e, centro veiklos skaidrumu. Šis aspektas e, turi būti e, labai svarbus ir Europos parlamento atstovas galėtų būti labai naudingas vykdomoje taryboje, ypač, sakykime, tais atvejais, kai būtų nustatomos interesų konfliktas. CEDOFOP centras turi turėti galimybę kokybiškai dirbti, nes e, šio centro darbas yra labai svarbus, uh, užpildant mūsų politikų spragas. Arba teikiant, pavyzdžiui, kokius nors pasiūlymus. Kai dėl vykdomojo direktoriaus skirimo, aš pritariu tam, ką siūlė e, kiti kolegos, e, kad e, reikia vadovautis skaidrumo principais, nustatytomis taisyklėmis. Taigi apibendrinant, turiu pasakyti, kad CDFOP finansavimas turi būti tinkamas, kad CDFOP galėtų dirbti tinkamai savo darbą. Turi būti užtikrinamas žmogiškasis kapitalas. Be to, CDFOP centras turi turėti savo biurą Briuselėje, taip pat ir kitose valstybėse. Taigi, man atrodo, kad e, kalbant apie pakeitimų pasiūlymus, kartu su kolegomis mastome panašiai. Ir e, kartu su kitais šešėliniais pranešėjais ir pranešėja mes tikrai pasieksime puikų rezultatą, kuris leis patobulinti CDFOP centro darbą. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį e, Jean Lambert. Prašome. Thank you, Chair. My apologies for my late arrival in the committee. I'm shadow Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad e, vėluoju, tačiau esu šešėlinė pranešėja dėl visų šių agentūrų. Todėl mano komentarai bus susiję su visomis šiomis e, agentūromis. Mes tengiamės suformuoti tokį bendrą požiūrį, tačiau yra ir specifinių dalykų e, susijusių su agentūromis. Visų pirma, dėl Europos parlamento vaidmens agentūrų darbe. Man atrodo, kad apie tai reikėtų labai atidžiai pagalvoti, nes uh, kai mes e, e, galvojame apie tarp e, institucinį susitarimą dėl agentūrų, buvo kalbėta apie tai, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbų vaidmenį prižiūrint tai, kaip yra panaudojamas agentūrų biudžetas. Ir jeigu mes dabar skirsime savo atstovą į vykdomąją tarybą, atsiras interesų konfliktas. Jeigu būtų kalbama apie ekspertų skirimą, tai jau kitas būtų dalykas. Tačiau reikėtų aiškiai nurodyti, koks būtų ekspertų vaidmuo, nes e, ir praeitie kylo dėl to, e, klaus, e, sakykime, klausimų. Dabar bendrai kalbant apie agentūras. Mes laikomės nuomonės, kad agentūros turėtų teikti rekomendacijas ir informaciją ne vien tik tai komisijai, bet ir kitoms institucijoms ir atitinkamai pateikėme pakeitimų pasiūlymų. Kiti pakeitimų pasiūlymai yra pateikti siekiant e, užtikrinti šių agentūrų nepriklausomybę e, tiek kalbant apie jų biudžeto panaudojimą, tiek kalbant apie jų atliekamą darbą. Be to pateikėme taip pat ir kitų pakeitimų, kurie yra susijęs su lyčių balansu agentūroje, Gal apie tai reikėtų dar pagalvoti, kaip viskas turėtų būti suformuluota, kaip, sakykime, tą tikslą pasiekti, tačiau šis klausimas kaip ir mums yra aktualus. Be to, mes pritartumėm priemonėms, kurios užtikrintų sinergiją tarp agentūrų, ko mes siekiame, e, taip pat leistų išvengti veiklos e, duplikavimuose. Ir su tuo susijusius pakeitimus mes tikrai paremsime. Taip pat esame pateikę ir kitų pakeitimų pasiūlymų, kuriais e, siekiame užtikrinti didesnį aiškumą dėl valdybos, dėl valdybos narių, kiek kadencijų jie gali dirbti, Pavyzdžiui, mes sakome, kad e, jų kadencija gali būti pratesta tik vieną kartą. Taip pat teikiame ir kitus techninius pasiūlymus susijusius su procedūromis, pavyzdžiui, dėl e, direktoriaus veiklos e, suspendavimo. Taigi esame pateikę ne vieną tokį techninį pakeitimą susijusiu su valdybos struktūra. Ir taip pat kaip būtų galima užtikrinti agentūrų nepriklausomybę. Dėl biudžeto mes taip pat esame pateikti pakeitimų, e, kur e, kalbama apie biudžeto kontrolę. E, Neva tai buvo sakoma, kad agentūrai yra taikoma ta pati E, kontrolę, kaip ir kitoms institucijoms, kuriuoms yra skiriami didesni biudžetai. Ir kadangi mums yra svarbus e, proporci, e, proporcingumo pri, principas kontroliuojant biudžeto panaudojimą, jis turėtų būti ir taikomas šioms agentūroms. Na, aišku, tai nereiškia, kad e, agentūros bus atleistos nuo pareigos vykdyti tinkamą biudžeto panaudojimo kontrolę. Tačiau agentūros turėtų skirti daugiau e, dėmesio savo darbui, o ne administraciniams dalykams. Dėkoju. Ačiū. ENF. E, pranešė yra ponia Bizoto. Ponas Maktaja pavaduoja, tad žodis jums, kolega. Pasinaudokite kitų mikrofonų, pavyzdžiui, iš dešinės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tema tikrai labai svarbi, nes kalbam apie trijų agentūrų pertvarkymą – Tačiau mes neteikėm pakeitimų ir pasakysiu, kodėl nusprendėm tai pasielgti. Ir norėčiau šiek tiek paminėti tai, ką jau kit, ankstesnio komiteto posėdžių metu kalbėjome. Manau, kad tai yra tie dalykai, dėl kurių sutarė daugelis kolegų. Tos agentūros e, teikia puikias analizės, teikia puikias ataskaitas, tačiau uh, buvo primenama reguliariai, kad jų potencialas nėra pilnai išnaudojamas. Antra, buvo pažymėta, kad labai dažnai tos agentūros panašios yra Meksikos kariuomenė. Tai yra žmonių daug, komanduoja visi, sunku priimti sprendimus, o valdyba yra labai jau plėtoriška. Trečias dalykas, buvo pastebėta, kad šios agentūros, kurios šiaip yra susijusios su profesiniu mokymu plėtojimu, su sveikatos sąlygomis ir taip toliau, yra tos agentūros, kurios labiau dirba komunikavimo darbą ir tą naują ES integracijai. Kitaip tariant, mes manome, ir tai yra nuomonė, kuriai pritarė ir kiti, kad kalbant apie šias tris agentūras, reikia pasakyti, kad užtektų vienos iš jų, kitų dviejų nereikėtų. Jeigu ta agentūra dirbtų efektyviai, vienos užtektų. Ir čia dabar norėčiau pasveikyti kolegę Sanders atlikusią puikų darbą savo siūlymuose ir savo pasisakymę. E, taip pat labai aiškiai leido suprasti, kad šiuo agentūrų veikime yra daug trūkumų. Nors nepateikėm pakeitimų, mes labai atidžiai stebėsime, kokius pakeitimus teiksite jūs ir ką pasiūlysite. Ačiū. Means... Dėkoju. Tai reiškia, kad dabar leisti galime pasisakyti kitiems kolegoms dėl CDFOP. Ar yra norinčių pasisakyti? Regis ne. Komentarų nėra. Pone Pakula gal? Jie yra iš e, užimtumo generalinio direktorato, iš Europos komisijos. Prašom, žodis jums. Ponas Pakula. Aš esu ponas Mas, ne, pon, ne, ne ponė Pakula. Tad keletas komentarų. Jie būtų taikomi visoms trims agentūroms. Ne, nekalbėsiu apie tai, ką jau minėjau pranešėją, norėčiau grįžti gal tik prie vieno kito elemento. Pirmiausia, dėl valdybos vaidmens ir direktoriaus vaidmens e, ir, ir jo atsakomybės už personalo valdymą. E, pasiūlyme yra numatyta, kad kasdienis personalo valdymas būtų direktoriaus veiklos sritis ir jo kompetencija. Dėl to, man atrodo, visi sutarėme. Pasiūlyme yra, taip yra numatyta, bendram požiūrį taip pat yra išdėstyta tokia pati nuostata, kitaip tariant, E, būtų įmanoma iš direktoriaus e, šias deleguotas jam funkcijas atimti, jeigu tokia situacija susiklostytų. Pone Lambert štai sakė, kad ji yra pasiūliusi tokią specialią procedūrą susikloščius e, ypatingoms aplinkybėms. Mes taip pat siūlome daugmaž tą patį. Mes, jeigu matome, kad kasdienis personalo valdymas yra probleminis, tai tuomet valdyba gali iš direktoriaus e, atimti tą personalo valdymo funkciją. Tai yra tas dalykas, dėl ko visi sutarėme. Ir tai yra principas, kuris yra taikomas ir kitoms ES agentūroms. Agentūroms, kur, kurių veikla neseniai buvo peržiūrėta ir patvirtinta. Tai tas principas tikrai yra taikomas visoms agentūroms. Dėl vertimo tarnybos. Vertimų centras E, buvo įsteigtas tam, kad e, jo paslaugom galėtų naudotis ES struktūros. E, taip pat šis centras užtikrina ir vertimų kokybės kontrolę. Jeigu šios paslaugos būtų eksternalizuotos, tai nežinia, ar pasiteisintų ekonomiškai agentūros pačios turėtų atlikti vertimų kokybės kontrolę, visų 23 kalbų vertimų kokybės kontrolę. Ir kaip žinia, tų agentūrų resursai yra labai riboti. E, tiek būtų mano pastabų šiandienos diskusijoje. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Dabar kalbėsime apie kitą struktūrą. Gal pranešėjas norėtų tarti žodį dar tiesą prieš pereinant prie kitos e, struktūros pranešėją. Dėkoju. Noriu padėkoti kolegoms už jų pateiktus siūlymus ir noriu jiems pasakyti, kad dabar dirbsime kartu, e, nagrinėsime pateiktus komentarus ir bandysime parengti gerus kompromisus. Kiekvienam iš jūsų nuoširdus ačiū. Thank you. Pirmininkė, ačiū. O dabar keliaukime prie Eurofondo. Suteiksiu žodį ponui Šombum. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat ir kolegoms. Norėčiau, kaip ir dera, padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams savo pasisakymo pradžioje. Taip pat noriu padėkoti tiems, kurie bendradarbiavo su mumis, Europos komisija ir kitiems, kurie pateikė labai tekstą praturtinančių pakeitimų, konstruktyvių pakeitimų. Tad e, esu nusiteikęs optimistiškai, matau, kad yra daug dalykų, dėl kurių sutarėme, ypač kai dėl e, veiklos pagerinimo kai dėl įvairių funkcijų paskirstimo, bendros strateginės orientacijos ir santykio su klientais. Klientai tai yra parlamentinės institucijos pirmiausia, tai yra nacionalinės institucijos ar pilietinės visuomenės institucijos, kurios galėtų pasinaudoti puikiai atlik, atliekamų Eurofond darbų, jo vaisiais. Tad manau, kad mes sutarėme dėl to tinkamai bendradarbiaujama su e, kitomis struktūromis, tai yra, kaip jau sakėme, trišalių organizacijų, bet bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis. E, norėčiau pasakyti, kad visa tai leidžia parodyti labai teigiamą ES pusę. Tai yra dalykai susijęs su tyrimais, su, su statistinių duomenų kaupimu. Ir iš tikrųjų tai yra labai reikšminga veikla. Tyrimai padeda pasiekti visiems bendrų tikslų. Visą tai, aišku, gali būti pagerinta, pabandysime pagerinti tai, kas buvo pasiūlyta, kas buvo pateikta pakeitimuose. Norėčiau paminėti diskusijai tokį elementą, kuris dar gali iškilti ir dėl kurio turim apsitarti visi kartu. Kad galėtume geriau suprasti, apie ką turėtų suktis ta diskusija. Reikia žinoti, kokį vaidmenį vaidins direktoriaus pavaduotojas. Daugelis kolegų mano daugmaž taip kaip ir aš. Jeigu turime organizaciją, kur dirba šimtas darbuotojų, kurie atlieka labai sudėtingą darbą, nes reikia dirbti 450 mūsų piliečių. Tad aišku, kad kasdienė ta veikla tai yra pakankamai sudėtinga. Kartais reikia pavaduoti neteisius į darbą dėl kokių nors priežasčių kolegas. Aš mačiau, kaip tai vyksta, stebėjau tai iš arti, bet yra ir dar vienas dalykas. Galime dėrėtis ir toliau dėl veiklos gerinimo, tai ir vyksta, dėl įvairių funkcijų sutvarkymo. Tačiau taip pat turime pažvelgti į tai, kokį ryšį tas asmo turėtų su direktoriumi. Manau, kad turėtume kalbėti pirmiausia apie profesionalumą kaip kriterijų ir taip pat turėtume žiūrėti kasdienės veiklos užtikrinimą. Kartais galima e, pastebėti, kad rausiamas į po praeities elementus, kurie ne visi galbūt buvo labai pozityvus. Aš Manau, kad svarbu susitarti, pavyzdžiui, kaip, kaip kas atsitiko. Ir man buvo nutikus tokia istorija, kad, pavyzdžiui, jeigu mirė direktorius, aš, tur, aš turėjau pakeisti pavaduotojas būdamas direktoriu. Užimtumo klausimais kartais yra iš tikrųjų, kyla labai sudėtingų klausimų. Pavyzdžiui, Odil Kantin kalbėjo apie užimtumą taip, kad aš nesupratau, kas ir kaip. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas e, baigėsi tuo, kad teisėsi vienas su kitu. Reikia tą procedūrą padaryti žymiai profesionalesnę. Manau, kad galėtume e, rasti tuos kriterijus, kaip atrinkti geriausius specialistus ir kaip sutvarkyti jų profus tarpusavio santykius nes to nepadarius kils įvairių komplikacijų, kurių niekam nereikia. Be abejo, kontaktinės biuras Briuselį būtų esminis dalykas. E, Maničiau, kad tas biuras neformaliai jau egzistuoja ir visai gerai veikia. Ir tai yra tikrai naudinga struktūra ir negalėtume sakyti, kad čia kažkas labai naujo mums visiems, kai dėl santykių su Europos parlamentu. Mes turėtume turėti galimybę prižiūrėti, kaip ta struktūra veikia, tai yra ES institucija. Šiuo klausimu, manau, dar ieškosim sutarimų ir ko gero jį rasim, tačiau dar lieka abejonių. Parlamentas yra vienas iš šios struktūros klientų. Klientas yra labai integruotas į šios struktūros valdymą, į jo strateginę orientaciją, tačiau manau, kad čia vėlgi situacija yra ta, kur turėtume ieškoti geresnių sprendimų. Mes norime, kad ta struktūra veiktų sklandžiai, kad tai būtų prestižinė struktūra ir toliau, ir kad ji tokia liktų. Gavau ir čia pasiūlymų, kolegos pareiškė paramą mano požiūriui. Ši agentūra yra nepakankamai panaudojama iki šiol, turėtų būti panaudojama labiau. Pažiūrėsime, kaip tą reikalą geriau sutvarkyti. E, prieš pradedant žvelgti, ką galima padaryti naujo, reikia pažiūrėti, kas jau buvo padaryta, ko galima pasiremti. Galbūt galima būtų numatyti tam tikras būtinasias procedūras, gal to ir nereikėtų, bet čia, manau, diskusijų metu sutarimą rasime. Labiausiai konfliktiškas elementas yra tas, dėl kurio buvo pateikta ir daug pakeitimų, tai yra lyčių pusiausvyra. Nemanau, kad čia šiuo atveju reikėtų apie tai diskutuoti nes gali būti tokia agentūra, kuri, e, kur dirba tik moteris, tai tuomet vyrams tektų kautis dėl kvotos, kad ir vyrų būtų įdarbinta toje struktūroje. Aš manau, kad neturėtų čia kilti didesnių sunkumų ir vietoj to e, galėtume diskutuoti apie tai, kaip tą struktūrą padaryti geresnę Ir manau, kad čia nereikia skaičiuoti, ar daugiau dirbs vyrų ar moterų e, toje struktūroje. Kitas dalykas, kuris galbūt neblokus pasiektos pažangos, bet gali taip nutikti, tai yra tas dalykas, kuris šiek tiek probleminis, jis būtų susijęs su valdyba. Kaip čia geriau suformulavus, sako kalbėtojas. Gali kartais kilti nacionalistinių idėjų susijusių su šią agentūrą. 80 darbuotojų iš 100, pavyzdžiui, turi būti tam tikros šalies atstovai. Čia mes kalbame apie Europos agentūrą. Ir kalbama apie tai, kad visom šalims turėtų būti to lygiai atstovaujama valdyboje. Tai kaip su tavo mechanizmo logika? Galėtume numatyti rotacijos principą valdybai. Aš manau, kad tas klausimas turi likti atviras, dar diskutuoti reikėtų apie tai. Bet jeigu norime, kad agentūra veiktų efektyviau, jeigu norime daugiau europietiškumo tai struktūrai, jeigu norime didesnio prestižo. Ir kai kas mielai su skaičiais sieja tą prestižą ir kalba, kad ne, ne, nėra pakankamai lėšų, kad tas prestižas būtų tinkamai užtikrintas. E, aš manau, kad šiuo klausimu ir toliau diskutuosiu su visais, klausysiu, ką kolegos turi man pasakyti. E, Na ir apibendrinamas visus norėjau, vis, noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą ir ačiū už jūsų pateiktus klausimus, už bendradarbiavimą, dirbsime prie pateiktų pakeitimų, na ir tikrai dėrėsiuosi su visomis frakcijomis. Ačiū. Thank you. And... E- Dėkuoju. Paneš, panašu, dravas nėra salėje. Ja pavaduos panerebeiro. Prašome. Dėkuoju. Kadangi aš pavaduoju ponę Šoidrovą, tai kalbėsiu angliškai. Jis sveikina Europos komisijos pasiūlymą, kuris siekia dviejų svarbių tikslų. Visų pirma, atnaujinti agentūros a, e, a, tikslus, užduotis ir a, e, jinai a, e, taip pat pasisako už. A, aišku struktūros apibrėžimą. Jis siūlo išlaikyti tokį pat valdybos dydį ir kartu e, su e, EPP pranešėjais jinai taip pat pateikia pasiūlymų ir dėl kitų agentūrų. Agentūra turi ne tik tai padėti komisijai, e, Europos komisijai ir nacionaliniams e, E, nacionalinėms institucijoms e, jinai taip pat turi užsimti strateginiais aspektais. Vykdomasis direktorius turi priimti visus būtinus sprendimus dėl personalo. Kitos trišalės e, agentūros turi turėti stebėtojų statusą. Agentūra turi turėti ryšių biurą Bruselėje ir galiausiai agentūra turi taip pat naudotis išorinėmis vertimo raštų paslaugomis. Dėkuoju Javi Lopes. Dėkuoju ponė pirmininkė. Mm, bendri komentarai ir tie aspektai, dėl kurių mes sutarėme, mes pritarėme pranešėjai ir e, mes e, galėsim taip pat pakomentuoti kai kurios e, pakeitimus. Mano frakcija teikia didžiausią dėmesį tiems aspektams, kurie susiję su tolesniu trišalių organizacijų plėtojimu. Ir mes taip pat esame šiek tiek sunerime dėl pakeitimų, kuriais siekiama sumažinti valdybos narių skaičių Eurofondo. Mes nemanome, kad Europos, Eurofondo, Eurofondo E, valdybos narių skaičius e, turėtų būti mažinamas. E, ten yra atstovavimas valstybės narės ir tai turėtų būti veiksmingas komunikavimo kanalas. Ne tik tai Europos sąjungai, bet ir valstybėms narėms. Aš nemanau, kad ar profsąjungos ar valstybės narės ar, kiti, ar, ar kitos interesuotos pusės e, palankiai žiūrėtų į tos valdybos e, sumažinimą, tokį, koks dabar yra pasiūlytas. Tad e, mes manome, kad taryba taip pat galbūt nepalankiai į tai žiūrės. Toliau, kalbant apie ekonominę ir socialinę realybę bei atstovavimą principus valdyboje. Tai e, čia mums reikia pasiekti sutarimą dėl pakeitimų ir dar reikėtų pateikti kitų e, pakeitimų šitais klausimais. Trišalė struktūra turi būti tobulinama, turi būti tobulinamas e, veiksmų koordinavimas su e, e, tarptautinėmis organizacijomis, turi būti stiprinamas Europo parlamento vaidmuo šiame kontekste. Reikia taip pat užtikrinti šių agentūrų nepriklausomumą ir užtikrinti, kad valdyba ir direktorius e, yra pakankamai įtraukiami į kasdienį veiksmų procesą. Dabar ponios e, Girikė nėra, ponia Makinta gal, jeigu ne, tuomet e, Lynn Boylan iš GUE frakcijos, jos taip pat nėra, iš GUE nieko nėra, tuomet Jean Lambert iš Žaliųjų frakcijos. Dėkoju. Aš e, pavaduosiu visas e, tris nuseklumo tikslais. Čia buvo paminėta Dublino agentūra ir kai kurie su tai susiję aspektai. Buvo paminėtas valdybos dydis. Mes e, pateikėme e, pakeitimų ir mums patinka, kad trišalėse agentūrose atsispindi valstybių narių indėlis ir mes džiaugiamės, kad e, yra keičiamas informacija tarp valstybių narių ir šių e, agentūrų. Aišku, mes e, pasisakome už Bruselio kabinetą, tačiau mes manome, kad jeigu yra kokiu nors argumentu dėl to, kad e, tas kabinetas turėtų būti kur nors kitur, tai tie argumentai taip pat turėtų mm, būti nagrinėjami. O Dublino agentūros e, aspektai neturėtų būti taikomi tarp valstybinio lygmenio. Dėkuoju. Dabar panas Gerikė. Jūs nieko nenorit komentuoti. EFDD, Laura Agėja. Adžėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Šambon už jo pasiūlymą. Aš e, manau, kad e, mes turime e, nagrinėti saistomos tikslus Tai yra skaidrumo užtikrinimą bei agentūros darbo racionalumo užtikrinimą kaip svarbiausius aspektus. Socialinis e, dialogas, užimtumo skatinimas, taip pat e, tai, kad e, Eurofund bendradarbiauja su kitomis agentūromis, CDFOC ir Europos darbuotojų ir saugos E, ir sveikatos agentūra, tai labai svarbu užtikrinti sklandų visų trijų agentūrų bendradarbiavimą ir turi būti užtikrinama sinergija siekiant išvengti dubliavimosi, ne tik tai tarp šitų trijų agentūrų, bet ir e, turint taip pat omenyje komisiją. Aišku, at, turime atsižvelgti į tai, kad yra ir kitų agentūrų, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių lygmenių, kurios taip pat teikia domenų apie socialinę padėtį, užimtumą, pavyzdžiui, yra tarptautinė darbo agentūra, tad turėtume siekti, kad būtų kūriamas tam tikras tinklas tarp visų šitų organizacijų ir kad būtų užtikrinama, kad e, nebūtų dubliavimuose, bet kad visas tas darbas vyktų bendrai ir integruotai. Kitas e, esminės svarbos aspektas, kuris atsispindi mano pasiūlymuose, yra susijęs su Eurofondo darbo grafiku. E, siekdami, kad e, ir kitos ES agentūros dalyvautų tame procese, Eurofondas turi spartinti savo darbą kad jis, užtikrinant, kad jisai būtų sinchronizuojamas su kitomis interesuotomis e, organizacijomis ar institucijomis, su, pavyzdžiui, kompetentingais e, Europos parlamento komitetais, nes kartais dėl tvarkaraščio dalykų kai kurie darbai nebūna pakankamai veiksmingi ir MPL komitetui taip pat nebūtų labai naudinga po to, kai komitetas išnagrinėja tą ar kitą klausimą, tik po to gauti e, Eurofondo e, ataskaitą mūsų, po mūsų delegacijos e, vizito Dublinė. Mes siekiame, kad būtų kaip įmanoma platesnis mūsų pašnekovų tinklas ir dabar galime naudotis interneto galimybėmis, naujomis priemonėmis galime daryti tai veiksmingai, tai gali būti papildomas privalumas ir tai gali labai padėti atlikti tyrimus, kuriuos e, e, vykdo Eurofondas. Dabar e, tokie aspektai, tokie pasiūlymai, kuriems negalime visiškai pritarti. Aš savo pakeitimuose prašau, kad e, kiekviena valstybė narė galėtų siūsti savo atstovą ir e, kad e, taip pat darbuotojų atstovams būtų taikomas atstovų mažinimo principas, kad būtų užtikrinamas rotavimas, panašių principų kaip ES ir nuo trijų iki dviejų atstovų sumažintume komisijos uh, atstovų skaičių ir turėtume numatyti dviejų nepriklausomų e, ekspertų paskirimą, kurios pasiūlytų Europos parlamentas. Kiti e, nariai turėtų būti patvirtinti tik po to, kai pasirašys deklaraciją, kad e, neturi jokių interesų konflikto. Tai yra būtinas dalykas, kad užtikrintume skaidrumą, kaip sakiau E, anksčiau. Manau, kad ponas e, Šambon, turint omenyje jo e, patirtį, jisai supras, kad šitie dalykai yra pakankamai svarbus. Toliau, siekiant užtikrinti kiekvienai valstybei tinkamą atstovavimą ir atsižvelgiant į bendrus ES interesus ir Eurofondo interesus turime išlaikyti pusiausvyrą tarp valstybių narių. Dėkuoju, panas Marta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. E, mano ankstesnis pasisakymas apėmė visas tris agentūras, tad aš nieko neturiu ką pridurti. Dėkuoju. Tuomet Ar būtų kitų komentarų iš e, kitų parlamento narių ar šešėlinių pranešėjų? Gal komisijos atstovas norėtų ką nors komentuoti ponas mes, kuris atstovauja generalinio žimtumo direktoratui. direktoratui. Also... Dėkoju. Mano išsakytos pastabos dėl e, E, direktoriaus vaidmens, e, dėl valdybos vaidmens, personalo atžvilgių ir dėl e, vertimo paslaugų galioja visoms trims agentūroms. Tačiau norėčiau pasinaudoti galimybę padėkoti komitetui, pranešėjui, šešėlinius pranešėjams už visas dedamas pastangas, siekiant suderinti poziciją dėl trijų pateiktų pasiūlymų Kaip e, buvo pasakyta anksčiau, komisija pateikė savo tris pasiūlymus pakeite, pakete, ne vien dėl e, to, kad šios agentūros e, pasižymi tam tikrais e, ypa, e, specifiškumais, tačiau taip pat ir dėl to, kad e, Šioms agentūroms turėtų būti taikomas tas bendrasis požiūris, dėl kurio 12 e, metais sutarė taryba komisija ir Europos parlamentas. Taigi mums labai svarbu, kad e, būtų užtikrintas e, suderinamumas e, tarp galutinių tekstų pasiūlymų, kurie taikomi šioms trims agentūroms. Dėl Europos parlamento atstovavimo valdyboje norėčiau Jums priminti, kad bendraime požiūrėje yra numatyta galimybė tokiam atstovavimui, kai tai galima E, padaryti. Vienas e, Europos parlamento narys galėtų būti skirtas į valdybą. Ir tai pavyzdžiui buvo e, pasilgta tam tikrų agentūrų atžvilgių. Ir kaip buvo sakyta anksčiau, turėtų būti aiškus pagrindas, aiškus motyvas, kodėl Europos parlamentas turėtų e, skirti vieną narį į valdybą. Taigi tiek būtų iš mano pusės. Dėkoju. Ačiū. Dabar suteiksime žodį pranešėjui. Prašome. Dėkoju pirmininkė. Labai ilgai ketinu kalbėti. Ačiū visiems. Ketinu dirbti e, toliau. Būsiu nusiteikęs optimistiškai po to, ką e, išgirdau šiose diskusijose. Pirmininkė. Na, išvelgiu kažką pan, e, pan, e, panašumo tarp dviejų pranešėjų, greičiausiai apranga panaši. Tad dabar ir norėčiau suteikti žodį e, Poltui Hodž. Ačiū. Gerbiami kolegos. Aš rengiu pranešimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros. E, ir norėčiau pateikti keletą komentarų. E, kolegos man uždavė ne vieną klausimą. Daug klausimų buvo iškelta ir šiandieną. E, klausimai taip pat buvo susiję ir su šia agentūra. Mes tengiamės bendarbiauti su kitais pranešėjais, kad būtų suformuotas bendras požiūris šių trijų agentūrų atžvilgių. Žinia, kad šios agentūros turi savų specifikų į kurias reikia atsižvelgti. Tačiau, kalbant apie šias agentūras, tai yra trišalio atstovavimo agentūros. Ir tokia trišalio atstovavimo struktūra yra labai svarbi nes e, jos dėka agentūra gali pasinaudoti geriausią praktiką sukaupta valstybių narių bei ją skleisti. pasiekti tiek bendrovės, tiek darbuotojus visoje ES. Komisijos pateikti pasiūlymai e, yra sveikintini. Mm, sveikinu pasiūlymą dėl sąsajos su kitomis agentūromis, e, su CDFOP, Eurofound. Taip pat e, e, pritarčiau priemonėms skirtoms kovoti su sukčiavimu, interesų konfliktais. Jos yra svarbios. Be to reikia užtikrinti, kad veikla nebūtų dubliuojama. Tai yra ypač svarbu, atsižvelgianti tai, kad e, valstybės turi taupyti ir būtina užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai yra protingai panaudojami yra pateikta pakeitimų pasiūlymų, aš juos priemiau ir manau, kad į daugelį klausimų galima sakyti per pakeitimų pasiūlymus. Yra tam tikros pakeitimų e, grupės, kurios pavyzdžiui yra susijusios su e, tikslais, bendradarbiavimu su trečiosiamis šalimis, organizacijomis, informavimu, galimais interesų konfliktais bei uh, E, valdybos sąrangą, skirimų į valdybą bei e, valdybos kadenciją. Aš išklausiau tai, kas buvo pasakyta, peržiūrėjau pakeitimo pasiūlymus ir galiu tik tai pasakyti, kad džiaugiuosi bendradarbiavimu su kitais pranešėjais, kurie rengia pranešimus dėl kitų agentūrų. Kai dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, ji labai sunkiai dirba, kad būtų užtikrinti aukšti standartai saugos ir darbuotojų sveiko, saugos ir sveikatos rytyje. Mums reikalingas e, modernus finansų reglamentas, kuris e, galėtų užtikrinti šios agentūros darbą. Norėčiau padėkoti e, visiems, įskaitant pranešėjų, pranešėjus už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie uh, E, įnešė savo indėlį rengiant šį pranešimą ar jį tobulinant. Dėkoju. Dėkoju. Galime suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Žodis ponui Becker. Dėkoju pirmininkė. džiaugiuosi, kad mes sugebėjome užtikrinti tą puikų bendradarbiavimą tarp trijų pranešėjų. Ir kad yra pasiektas didžiulis konsensusas dėl pačių pranešimų ir dėl jų e, turinio. Stebėtojų statusas, e, dėl jo mes sutarėme. Mes e, esame pateikę pakeitimų, pasiūlymų, dėl pačio komisijos pasiū, e, pasiūlymo. Ir visi tie mūsų prašymai komisijos atžvilgių kalba apie tuos pačius dalykus. Ir tai yra sveikintinas dalykas. Ir pat ketinu Jums pateikti keletą pavyzdžių, kur mm, mums mm, kas mums yra labai svarbu. Pavyzdžiui, e, vykdomojo direktoriaus vaidmuo. Pastarasis turi būti atsakingas už darbuotojus. E, tai yra labai svarbu, e, kalbant apie darbuotojų valdymą. E, direktorius turi būti atsakingas už personalą Tai labai svarbu ir apie pačią agentūrą, tiek apie biudžeto įgyvendinimą. Dėl kontaktinio biuro Briuselėje e, vieno tokio biuro pakaktų, nereikia panašių struktūrų kurti kitose valstybėse. Kaip matote, kiekviena agentūra e, yra suinteresuota e, galimybę kreiptis į sakykime, e, vertimų biurus dėl vertimo paslaugų, tačiau tokį sprendimą e, turėtų priimti, sakykime, vykdomasis direktorius. Dėl agentūrų darbo programos e, kūrimo manau, kad galėtų taip pat būti numatyta galimybė bendrauti su išorė struktūromis. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Dėkoju, dabar žodis ponui Kristensen. Ačiū pranešėjų iš atliktą darbą. Dabar jeigu žvelgiu į pakeitimo pasiūlymus, manau, kad mes tikrai galėsime su, e, surasti bendrą tokį platų kompromisą daugeliu dalykų. Man svarbiausia yra apsaugoti tą trišalio atstovavimo modelį. Uh, E, agentūros e, yra tinkamai sukurtos, kad galėtų tinkamai dirbti. Kad e, tikslus būtų galima geriau pasiekti, esu pateikęs pakeitimų pasiūlymų, kuriuos ketinu aptarti busimame šešėlinėme pranešėjų sustikime. Galiausiai norėčiau padėkoti pranešėjams ir paraginti juos bendradarbiauti, kad mūsų komitetas parengtų bendrą poziciją dėl dalykų susijusių šiomis agentūromis. Dėkuoju. Thank you. Ačiū. Renate Weber. Jos reikisi nėra salėje. Ponos, ponius Bermėjo taip pat reikis nėra. Jean Lambert, ką tik išėjo. FDD. Galbūt norėtų atstovai pasisakyti? Ne, ENF atstovo pono Marta irgi nebėra. Tai reiškia, kad žodį turi suteikti ponui Mas iš Europos komisijos. Ar norėtumėt pridurti, ką nors, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai dėl vertimų centro aš jau paaiškinau, kodėl uh, tas vertimų centras yra reikalingas, sakiau, kad jo egzistavimas agentūroms yra pats geriausias sprendimas. Uh, Norėčiau pasinaudoti šią paskutinę progą ir dar kartą pabrėžti, kad mes manau, yra tikrai labai svarbu laikytis bendro požiūrio dėl institucinio pasirinkimo susijusio su personalo valdymu. Be abejo, nėra neklausimų dėl to, kad kasdienis personalo valdymas yra vykdomojo direktoriaus kompetencijos rytis. Ir aš manau, kad tai yra atspindėta mūsų siūlyme ir bendrame požiūrėje. Tačiau esant išimtinėms aplinkybėms, neįlinėms aplinkybėms, tas, e, jeigu tas rektorius negalėtų dėl kokių nors priežasčių užtikrinti šios atsakomybės, mes turime užtikrinti tą atsarginio varianto egzistavimą. Būtent tokiams, tokiams aplinkybėms susiklošius valdyba gali delegu, tas deleguotas galės paimti iš direktoriaus ir patys imtis atsakomybės. Ir pavyzdžiui, tuomet gal būtų galima šias funkcijas deleguoti kitam kokiam nors vyriausiam personalo nariui. Ne tik agentūrose, bet ir kitose ES institucijose šis principas yra taikomas. Būtent dėl to mes įtraukėme ir į bendrą požiūrį. Tai reiškia, kad direktorius galbūt turės E, pakeista atsakomybė atsižvelgiant į susiklošiusią situaciją. E, šiaip e, užtikrinti kasdienį struktūros valdymą kompetencija tenka vykdomajam direktoriui. Ir tik esant išimtinėms, neįlinėms aplinkybėms, jeigu tu, tu, tu, tos, tu pareigų negali atlikti, vykdomasis direktorius turi egzistuoti tą atsarginę poziciją. Kol kas taip nėra. Tai reiškia, kad iš karto būtų galima pradėti teisinės procedūras, nes tų neįlinių aplinkybių dabar nėra. Būtent dėl to e, į bendrą požiūrį ir buvo įtraukta, įtraukta ši nuostata, kad būtų esant neįlinėms aplinkybėms tokį scenarijų įgyvendinti. Aš raginčiau pranešėjus ir komitetą labai atidžiai dar kartą pažiūrėti į šią pateiktą nuostatą, nes tai atitinka bendrą požiūrį, tai atitinka bendrą praktiką egzistuojančią kitose agentūrose. Ir tai iš tikrųjų yra ta praktika, kuri kitose agentūrose veikia puikiai. Tai nepakenkia e, kasdieniam vykdomojo direktoriaus darbui ir užtikrina galimybės veikti, jeigu susikostų eilinės aplinkybės. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Tai reiškia, kad visą kalbėtojų sąrašą jau išsiemėme. Amplų komitete 21 e, ar 22 birželio mėnesio dieną turėtume patvirtinti šį pranešimą. Ponas Kalvišombum ir ponas Hoč e, nusipelno nuo širdžiausių padėko žodžių už atliktą darbą. Norėčiau tą tiesą paklausti pranešėjų. Ar jie norėtų dar ką nors pakomentuoti ar apibendrinti? Regisi ne. Tuomet keliaujame prie kito darbo tarkės klausimo. Turime e, sutaupę keletą minučių laiko Ir dabar nagrinėsime šeštąjį darbo tvarkės klausimą, kuris yra toks minimalių pajamų politika, kaip priemonė skurdui įveikti. Žodis poniai Agė, prašau. Sí, grazie, prezidente. E... Eh, Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms kurie prisidėjo prie darbo eh, teikiant pakeitimų pasiūlymus dėl e, pranešimo susijusio su minimaliomis e, pajamomis e, kaip priemonė skurdui įveikti. Pakeitimų pasiūlymų yra pateikta daug ir tai parodo, kad šis klausimas yra labai svarbus ir aktualus. Ne vien tik dėl to, kad skurdo, skurdas ES didėja ir mes vis labiau tolstame nuo e, Europos strategijos 2020 tikslų susijusių skurdo mažinimu. Be to, e, kyla vis aktualesnė užimtumo e, problema, pradedant nuo jaunimo nedarbo, baigiant ilgalaikių nedarbų ir visa tai turės pasiekmių E, be to nereikėtų pamiršti, kad e, prie dabartinės situacijos prisideda ir robotika, ir ekonomika 402. E, šiandieną reikia aktyviai kovoti su skurdu, siekiant užimtumo tikslų. Ir visa tai įgauna vis didesnę svarbą. Aš ketinu pateikti ir kompromiso pasiūlymus, tačiau E, išanalizavusi pakeitimo pasiūlymus, e, galiu konstatuoti, kad e, kolegos yra konstruktyviai nusiteikę šio pranešimo atžvilgiu. Kitaip tariant, egzistuoja bendra valia kovoti su vienu tikslu, tai yra kovoti su skurdu. Nuomonės galbūt kaip tai daryti keičiasi, išsiskiria Tačiau bendras tikslas yra tas pats - tai yra kovoti su skurdu. E, šešėlinių pranešėjų sustikimo metu mes bandysime ieškoti e, to bendro vardiklio tarp išsiskiriančių pozicijų, e, stengsime ieškoti tokio bendro vardiklio mūsų darbui. Norėčiau priminti mūsų bendrą tikslą E, vaidinti labai svarbu vaidmenį, e, gal, galvojant apie kitas ES institucijas. ES parlamentas dalyvauja e, sprendimų prieimimo procese, tačiau patiria įvairias, įvairų spaudimą tiek iš tarybos ir iš komisijos pusės. Aš laikausi nuomonės, kad šis pranešimas yra labai svarbus, jis yra rengiamas labai e, svarbiu momentu ir e, todėl mes galėsime į šį procesą įtraukti ir kitas institucijas ir priversti jas atsižvelgti į Europos parlamento poziciją. Šiandieną mes turime priimti labai svarbų sprendimą. E, mūsų atliktas darbas yra e, mūsų pozicijos įsakymas ir gali likti tik poziciją. Tačiau mes galime padaryti ir daugiau, kad taryba komisija priimtų e, domen, kad reikalinga tokia minimalių pajamų politika, kad e, būtų patvirtinta efektyvi užimtumo politika ir kad būtų daroma šiek tiek daugiau nei. E, apsiriboti tuo, kad priemama e, domėn Europos parlamento pozicija. Taigi tokį labai svarbų vaidmenį Europos parlamentas turi e, prisijimti, turi atkovoti savo pozicijas sprendimų prieimimo procese. Būtent to pageidauju ir kreipiuosi į e, šio komiteto narius, kad šis pranešimas E, skambėtų kaip raginimas komisijai parengti direktyvą e, dėl skurdo, nes skurdo problema nebus įspręsta tik tai kalbant. Jau mes matėme, kad diskusijos ir vien tik tai kalbos iki šios dienos davė priešingą rezultatą. Kitaip tariant, 120 milijonų ES piliečių gyvena žemiau skurdo ribos. Taigi laikausi nuomonės, kad reikia e, suvokti situaciją, veikti ryštingai ir daryti šiek tiek daugiau. Noriu, kad ši siūloma priemonė virstų konkrečia priemonė ir padėtų tiems ES piliečiams, kuriems nereikalingos kalbos, bet konkretus darbai. Dėkuoju. The... Dėkuoju. Suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia, kolegai Bach, prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių Laurai Agėja už jos atliktą darbą. Ji tikrai puikiai padirbėjo. Mes kelsime klausimą dėl kompromisų. E, darbas atliktas, kaip jūs sakiau, buvo geras. Jeigu pasižiūrėtume strategiją 2020, tenka konstatuoti, kad dar esame toli nuo savo tikslų, kuriuos iškėlėme savo kovoje su skurdu. Turime saugoti žmonės nuo skurdo. Turime skurdo apibrėžimą, jį pateikė Eurostatas, dažnai tas apibrėžimas buvo kritikuojamas. Savo pakeitimuose dėja mes konstatuojame, kad tai yra vienintelis apibrėžimas, kurį turime ES lygmenių. Kaip jau buvo pasakyti, pasakyta, 2020 metų tikslai e, remiasi būtent tuo, e, kai kalbam apie kovą su skurdu. Manau, kad minimalios pajamos ir galėtų būti geriausia priemonė kovoti su skurdu. Tačiau dėl tų minimalių pajamų kol kas dar nėra vieningai sutarima. Sakoma, kad tai turėtų būti papildoma priemonė. Jeigu pažiūrėtume į užimtumo skaičius, nedarbas auga, tą akivaizdžiai pamatytume. E, be abejo, užimtumas vaidina esminį vaidmenį įtraukties srityje. Pereinamosios programos, profesinio mokymo, papildomo profesinio mokymo programos yra svarbus dalykas, kai, kai kas norėtų, kad minimalios pajamos būtų pagrind, viena iš pagrindinių teisių. E, tai ne, pat, ne visoms valstybėms narėms patinka, tada apie tai dar turėsime uh, diskutuoti. Kai kuriuose valstybėse egzistuoja e, minimalių pajamų savoka, tačiau tarp valstybių tas apibrėžimas yra labai besiskiriantis. Be abejo, dirbsime toliau, kad susitartume dėl geresnių apibrėžčių. Manau, kad tie dalykai turi būti sprendžiami Europos semestro būdu, juo remiantis. Ir Manau, kad kovo mėnesį turėtume apibendrinti tai, kas padaryta užimtumo srityje. EPSCO, pavyzdžiui, irgi yra kalbama apie socialinę apsaugą. Buvo kalbama apie tai, kad turi būti skiriama taip vadinama pajamų pagalba. Būtina padaryti viską, kad tos priemonės atsirastų, kad, kad jos egzistuotų. Pirmiausia, E, kvalifikacijos ir paslaugų srityje. Manau, kad Laura Agė kaip tik ir minėjo tuos dalykus, kurie gali padėti sustiprinti mūsų poziciją. Iniciatyvinėme pranešime neturėtų būti dalykų, į kuriuos vėliau bus nekreipiama dėmesio. Svarbu analizuoti gerą praktiką, tai yra svarbus dalykai. Čia taip pat kalbam apie bendrus kriterijus tik tai kas užtikrins finansavimą, kam bus taikomos tos priemonės, kiek ilgai jos turėtų būti taikomos. E, tad turėtume visiems sudaryti vienodas sąlygas valstybėse narėse. Kitas klausimas, kuris mums turėtų rūpėti, tai yra ES direktyva. kur, aišku, irgi kils visa eilė kitų klausimų. Kaip galėtų atsirasti tokia direktyva, kas ten būtų įtraukta, kokius faktorius reikėtų pasirinkti ir kokie kriterijai galėtų būti panaudoti tokiam tekstui parengti, bet apie visą tai dar teks diskutuoti. Bendrai kalbant, aš manau, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad tos minimalios pajamos būtų priemonė skirta užimtumo politikai, o ne taip savo padalyjami pinigai. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegai Bach. Kolegai Gutierės Prieto žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mes iš tikrųjų pasiekėme pažangos, nors dar šešėliniai pranešėjai nebuvo susirinkę į pirmąjį posėdį, tai vyks rytoj. Tačiau manau, kad yra iš tikrųjų pakankamai erdvės, kad pasiektume susitarimą dėl šios svarbaus pranešimo. Kodėl taip manau? Todėl, kad e, mes matome, kokį darbą atliko pranešėja, dėkoju jai už tai. Tai turėtų pavykti ir dėl to, kad dauguma frakcijų sutarė dėl svarbiausių dalykų. Manau, kad turėtume įdėkti tam tikrą socialinės apsaugos tvarką tiems asmenims, kuriems nepakanka bazinės socialinės apsaugos. Be abejo, yra numatyta nedarbo atveju įvairių pagalbų. Tačiau taip jau išeina, kad e, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie nukentės nuo, pavyzdžiui, skaitmetinimo programų gyvendinimo. Atsiras ir kitų dalykų, kurie žmonės, pastumė žmonės į socialinę atskirtį. Tad reikia tų minimalių pajamų, kad žmonės galėtų turėti, kaip sakant, dar vieną šansą. E, minimalios pajamos tai nėra universalios pajamos. Turėtume numatyti kriterijus ir sąlygas, kada žmogus gali pretenduoti į tokias e, pajamas. Šiaip tai būtų tos pajamos, kurios padėtų žmonėm. Būtent dėl to reikalingi labai aiškus ir konkretus kriterijai, kada žmogus pagalbą gali gauti, e, kada to, taip sakant, kada ta apsaugos priemonė gali pasinaudoti. turime Europos komisijai ir valstybėms narims pateikti idėjų. Nereikėtų pernelyg griežtų sąlygų ar pernelyg e, smulkmeniško reguliavimo, nes tai būtų dar papildomi barjerai tą pagalbą žmonėms pasinaudoti. Tačiau mes čia nekalbame apie automatinės minimales pajamas. Man atrodo, didžiai šio komiteto narių tai yra akivaizdu. Ir šiaip turėtume įvertinti tą faktą, kad žmonės, kurie gali tekti gauti šią paramą, kad, kad jie galėtų nu, gauti šias pajamas be pernelyg didelių kliūčių. Be abejo, yra žmonių, kurie patiria socialinės atskirties riziką, yra priklausomų asmenų nuo kitų žmonių, yra žmonių, kurie augina, pavyzdžiui, nepilnamečius vaikus. E, aišku, biudžeto argumentai čia nėra patys tinkamiausi, e, jei norime pasakyti, kad na, neduosim pinigų žmonėms, kuriems jų labiausiai reikia. Manau, kad yra laikas pradėti diskusiją dėl to, ko norime Europos Sąjungoje. Ir manau, kad turės vykti esminė diskusija, kurios, neišspė, kurios problematikos neįspręsime šiuo pranešimu. Bet, pavyzdžiui, Kai kas mano, kad reikėtų valstybėms narims pateikti rekomendacijas, kitigi mano, kad reikėtų numatyti prievolės valstybėms narims, kad jos numatytų tokią papildomą priemonę šalia to, kas jau daroma ES socialinėje srityje. Tai būtų trečia ir ketvirta kategorija asmenų, kurie galėtų gauti paramą iš ES, iš jos biudžeto, kad, jos, kad, kad žmonės galėtų turėti minimales pajamas. Na, aš nemanau, kad reiktų rekomendacijų valstybėms narėms. Manau, kad ES reikalinga socialinis ramstis, socialinė dimencija. Taip pat reikia, kad Europos komisija veiktų. Čia mes kalbame apie makronominės sąlygas, kurių reikia laikytis. Šiau tuo pat metu, kad galėtume vėl atgauti piliečių pasitikėjimą, reikia sudaryti sąlygas, kurių laikytųsi valstybės narės socialinėje srityje. Yra būtina apibriežti ES socialinį modelį, kokio mes jo norime. Numatyti taip pat tinkamas adekvačias pensijų sistemas ir įdėkti reikėtų visą naują socialinės apsaugos tvarką. Tokią, kokia būtų pakankama žmonėms apsaugoti ir kuri galėtų užtikrinti, kad žmonės nepateks į visuomenės užrūpį, kad nebus socialiai atskirti. reikėtų tokio ES biudžeto, bent šiai sričiai, kad valstybės narės galėtų dalį savo turimų lėšų paskirti minimalių pajamų finansavimui. Na, socialistams atrodo, kad reikėtų ES lygmenį numatyti minimalių pajamų lygį. E, manau, kad svarstant šį pranešimą svarbu išdėstyti mūsų nuomonę. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, o dabar žodis kolegai Gerikė. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat Laurai Agėjai, kuri atliko didžiulį darbą. Iš tikrųjų, kalbama apie problemas labai detaliai ir, aišku, dar lieka dalykų, prie kurių reikės padirbėti. Mes kalbame apie praktiką egzistuojančią įvairiose valstybėse narėse. Ta reikės dirbti, kad rezultatų pasiektume. Susidaro toks įspūdis, kad viskas yra gerai. Europoje mes kovojame prieš socialinę neteisybę, norime, kad žmonės už atliktą darbą gautų sąžiningą atlyginimą. Bet nepamirškime to, dėl ko čia susirinkome. Taip pat galvoju apie kolegas Vokietijoje. Jie dirba didžiojoje koalicijoje Ir jeigu norime žmonėms mokėti sąžiningą atlyginimą, reikėtų šios klausimus svarstyti Vokietijos atveju Bundesage, o ne Europos parlamente. Reikėtų numatyti sumas, e, kokios turėtų būti minimalios pajamos ir aš manau, kad būtent taip reikėtų veikti. O dabar mes norime detaliai sureguliuoti viską, kas vyksta 28 valstybėse narėse. Jeigu norime kad sąžinė būtų rami, reikėtų pirmiausia pradėti nuo šalių, nuo nacionalinės problematikos. Vokietijoje mes turime teisės aktus ir priemonės, kurios apima visą eilę žmonių, bet jos nepadeda užkirsti kelią tam, kad tie žmonės neatsidurtų skurde. E, manau, kad judėjimas yra teigiamas dalykas. Tačiau būtina pasižiūrėti, kokios pasiekmes kyla iš tų taikomų priemonių. Dažnai tai nėra patys geriausi sprendimai. Čia mes neturime diskutuoti dėl tų dalykų, dėl kurių diskusija turėtų vykti ne čia. Manau, kad sprendimai turėtų būti priimami dėl šio klausimo nacionalinėse valstybėse. Manau, kad turime susitelkti prie geriausios valstybių narių praktikos, o paskui, bendratarbiaujant su parlamentu ir Europos komisija, galėtume pasiūlyti eilę modelių, kuriuos galėtų savo prisitaikyti valstybės narės. Turime atsižvelgti į darbuotojų gyvenimo sąlygas ir turime veikti ten, kur ta kompetencija yra arčiausiai žmonių. Ir galiausiai tik tada turėtume priimti sprendimus. Minimalios pajamos yra graži idėja, tačiau tiesiog pajamos yra svarbu. Tačiau norėčiau grįžti prie sakinio pradžios. Svarbu išsiaiškinti, kokie yra visuomenės poreikiai. Jeigu pernelyg susitelksime prie ideologinės diskusijos, tai nepadės e, palengventi daugelio žmonių gyvenimo. Tad tai yra tie dalykai, kuriuos matome Vokietijoje. E, matome, kad ilgalaikių sprendimų čia nėra kol kas. Nuolatos matome, kad sukūriama nauja visuomenės grupė, kur yra nuo kažko priklausoma. Ačiū. Dėkoju kolegai Gerikė. Ponas Kalvė Šombo, prašau. Muchas gracias de nuevo, señora presidenta. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Adžėje už atliktą darbą ir už jos. Jos ryštą, nes e, tikrai galime juo žavėtis, tai puikus pavyzdys mums. Kokias bebūtų mūsų pažiūros, šita labai probleminė tema turi padėti mums e, įgyventi savo įsipareigojimus ir atsakom, atsakomybę kolegų paliesti aspektai iš tikrųjų, mano nuomonė, padės mums e, geriau siekti sutarimo. Ir e, taip pat padės iškristalizuoti mums e, aiškesnį supratimą, koks turėtų būti tas minimalus atlyginimas, kovojant su skurdu minimalios pajamos. Aišku, dar yra pakankamai daug aspektų, dėl kurių nėra sutarimo. Mes, be kita ko, manome, kad e, yra nepriimtina, jog e, Europos Sąjungoje vis dar yra tokių vietovių, tokių regionų, kur žmonės kursta, tai reiškia, kad mūsų visuomenės vis dėlto nesugeba išspręsti tų problemų. Kaip parlamento nariai, kaip europiečiai mes turime ieškoti sprendimo. Tad e, pirmas čia kylantis klausimas yra toks, ar minimalios pajamos e, leidžia veiksmingai kovoti su skurdu diskusija šito klausimu jau prasidėjo, daug žmonių mano, jog lėšos nebūtinai tinkamai panaudojamos šioje srityje ir e, daug kas mano, kad pinigai nėra sprendimas kovojant su skurdu, kad reikia kitokių priemonių kovojant su skurdu ir neligybė. Aš manau, kad uh, mes e, konstatuojame, jog e, minimalios pajamos vis dėlto padeda kovoti su pačiu didžiausiu skurdu, kuris e, galbūt yra skubiausiai spręstina problema. Mes turime nusiųsti signalą, kuris reikštų, kad minimalios pajamos vis dėlto padeda išspręsti paties didžiausio paties juodžiausios skurdo e, problemas. Šios minimalios pajamos turi būti įtvirtintos visuotinai, negali būti bedarbių, pavyzdžiui, ar, ar, ar jaunimo neturinčio darbą, taip pat e, pensininkų, kurie e, neturėtų tų minimalių pajamų. E, mes galbūt turėtume pagalvoti apie kažkokį skaičių, apie kiekybinius parametrus, kurie reikštų, jog tas pats didžiausias skurdas yra panaikintas šiame kontekste taip pat turime galvoti apie lygias galimybės. Aš e, taip pat manau, kad e, kad e, minimalios pajamos leidžia išspręsti tik tai paties didžiausios skurdo problemas. Minimalios pajamos užtikrina tam tikras vartojimo galimybės ir užtikrina tam tikrą nepriklausomumą. Todėl, kad e, jas gaunantis asmuo pats galvoja, kaip e, panaudoti tas lėšas ir e, jis to būdu gali užsitikrinti tam tikrą orumą. Kalbant apie pensijas, pensininkai, taip pat tie, kurie susiduria su skurdo problema, turėtų gauti minimales pajamas, tai turėtų būti apribota laike tol, kol tas asmuo ar tas namų ūkis e, išsikapstys iš to skurdo. Kitas ligmuo ir atrodo, jog čia kyla rimtų problemų yra skurdo apibrieštis. Tai yra netoks jau paprastas dalykas, nes e, tas didysis skurdas yra sunkiai išmatuojamas. Europoje, kur gyvena apie 500 milijonų gyventojų. Ir e, Šios, ši savoka taip pat gali būti labai įvairiai interpretuojama. Apibrėžti skurdą nėra paprastas dalykas, nes čia gali būti prieita iki matematinio absurdo. Jeigu esi žemiau 60 procentų vidurkio, tai esi laikomas gyvenančių E, skurde. Tačiau tai e, yra labai sarginis dalykas ir ši taisyklė iš principo e, keičiasi nuolat. Mes turime atsižvelgti į tai, kuomet kovojame su pačiu didžiausiu e, skurdu. Tai yra labai svarbus aspektai žmonėms, namų ūkiams. Mes kalbame apie tam tikrą referencinį atlyginimą, referencinės pajamas, pavyzdžiui, apie tokias pajamas, kurios leistų sumokėti susimokėti už, už elektrą, vandenį ir panašiai, leisti vaikus į mokyklą. Tačiau šitie dalykai vis dėlto sunkiai yra apibrėžiami kiekybiniais parametrais. Mes manome, kad Europa turėtų daryti du dalykus. Visų pirma, užtikrinti minimalių teisė minimalias pajamas, kad tai taptų tikra teisė ir kad e, visi piliečiai mūsų visuomenėje turėtų tokią teisę, kad būtų užtikrinamas jų minimalus orumas. Tačiau visa tai turi būti nuspręsta kartu su valstybėmis, nes valstybės priims sprendimą čia. Aišku, mes turime fiksuoti tam tikrus standartus čia ir galime pasimokyti vieni iš kitų, tačiau tuo pat metu mes pamatysime, kad yra daug skirtumų tarp valstybių narių, todėl kad uh, Kiekvienoje valstybėje yra tam tikros specifikos, vienokios pajamos kaimo vietovėse, kitokios pramonės sektoriuje ir panašiai. Tačiau turime galvoti apie privalomą tokios teisės užtikrinimą ir galbūt mes galėtume kalbėti apie pakankamas pajamas, gal galėtume fiksuoti kažkokį gyvybiškai būtiną minimumą, tam tikrą krepšelį, kuris būtų e, būtinas. Aš dabar nenoriu gilintis į teisinės detalės ir, ir diskutuoti apie tai, reikėtų direktyvos ar kitokio teisės akto. Ir aš nežinau, ar tai apskritai turėtų būti Europos lygmens teisės aktas, galbūt reikėtų kitų lygmenių tai spręsti, bet svarbu, kad būtų kovojama su skurdu. Uh, ir dabar kalbu kaip e, Enrique Kalvet, Šambon, tai yra pateikiu asmeninę savo nuomonę, aš manau, kad e, Europa turi teikti finansinę paramą. Mes kalbam apie teisės užtikrinimą, tačiau tai, kad tai būtų realybė, reikia finansuoti. Uh, Ne visos valstybės turi pakankamai gebėjimų užtikrinti kiekvienam savo piliečiui tas minimales e, pajamas. Ir e, to būdu jos yra neužtikrinamas. Kai kurios e, valstybės tam tikrą laiką gali susidurti su tam tik tikromis ekonominėmis problemomis, krytėmis ar panašiai. Ir, ir dėl to gali e, negyventi tų tikslų. Reikia užtikrinti solidarumą Europos e, mastu. Ir e, kalbant apie euro zoną, kadangi jau yra tam tikrų fondų, yra finansinė sutartis, yra gynybos rytis ir kadangi mes kuriame piliečių Europą, mes turime galvoti apie e, šitų teisių įtvirtinimą finansinių požiūrių, nes Europa ne tik tai ekonominė rinka. Ir e, aš e, tos dalykus atspindėsiu savo pakeitimuose. Aš manau, kad Europai tenka prievalė eiti šituo keliu, jeigu norime, kad tas didysis skurdas būtų panaikintas. Tai turime imtis atitinkamų priemonių, atsižvelgdami kiekvienos valstybės specifiką ir kad galų gale įtvirtintume tą e, minimalių pajamų tikslą. Tačiau nereikėtų visiems taikyti vienodos skaičiaus, vienodo um, dydžio, nes tai e, realiai nepasiteisins. Tad kaip e, galim veiksmingai kovoti su skurdu, pavyzdžiui, Rumunijoje. Man Rumunija labai patinka, tačiau kaip spręsti tą problemą ten, aš nežinau. Rumunija tai pati darys, atsižvelgdama į savo poreikius. Todėl negalime čia fiksuoti, pavyzdžiui, 60 procentų vidurkio. E, skurdas yra netoleruojamo lygio Bulgarijoje, pavyzdžiui, ar kitose valstybėse. Tad e, aš, aš nenoriu, turint omenyje kiekvienos valstybės specifiką, fiksuoti kažkokį bendrą skaičių visiems. Dėl, dėl kitų dalykų aš manau, kad mūsų darybinė veiksmų laisvė dabar yra pakankamai didelė. Dėkoju ponui Šambonui, aš nematau nieko iš GUE frakcijos, ponė Ždanoka. Ar yra kažkas iš GUE? Prašom. Dėkoju kadangi aš esu kito komiteto narys, aš pavaduoju e, kolegą, kolegą Pimentą Lopes. Tai man paliko savo pasisakymą ir aš jį perskaitysiu dabar. Rezmodamas pasakysiu, jog e, na, konstatuoja tai, ką mes visi žinome dėl griežtų ekonomikos e, priemonių Dabar iškyla daug e, socialinių problemų piliečiams, sumažėjo investicijų ir e, todėl pablogėjo visi skurdo rodikliai, padidėjo neligybė finansinių ir socialinių požiūriais. Šios dienos diskusija yra labai aktuali, todėl kad negalime būti abejingi, matydami, kokia yra realybė. Tie pakeitimai, kuriuos mes pateikėme, e, siekia, kad būtų užtikrinama kolektyvinė atsakomybė, kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi. Čia kalba nesisuka apie individualią atsakomybę, bet apie tam tikras politikas, socialinę politiką, koordinuotas, koordinuojamas priemonės, kuriamis siekiama veiksmingai užtikrinti tam tikras teisės, kurios leistų išsivaduoti iš skurdo ir priklausomybės. Įtraukiančios visuomenės modelis, kuriame nebūtų skurdo turi būti tikslas, kurio turi būti siekiama sprendžiant atlyginimo klausimus, daugia šalių susitarimų, susitarimų klausimus ir kitus e, vystimosi klausimus. Nacionaliniu lygmeniu turi būti garantuojamos minimalios pajamos, tokių pajamų schemos, užtikrinant, kad e, visi asmenys, kuriems tai turi būti taikoma, galėtų gyventi e, oriai ir kad e, nebūtų diskriminavimo dėl lyties, kilmės ar kitų dalykų, pavyzdžiui, užtikrinant prieigą prie darbo rinkos. Šiomis priemonėmis siekiama padėti žmonėms e, pereiti prie profesiškai aktyvaus gyvenimo. Kai kuriuose valstybėse narėse minimalios pajamos turi būti didesnis nei 60 procentų e, vidurkio dėl tų valstybių specifikos. Reikėtų taip pat, kad e, investicijos, kuriamis siekiama kovoti su e, skurdu, turėtų didesnę kaštogražą, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su skurdu, siekiant uh, užtikrinti, kad uh, būtų kovojama su nesaugumu, neužtikrintamu užimtumu. Dėkuoju. Dabar uh, e, žalių uh, frakcijos vadovą Ždanoką. Dėkuoju. Aš uh, norėčiau pasakyti, jog uh, labai žaviuosi Lauros Adžėja ryštu, drąsa sprendžiant e, šitos klausimus. Aš e, taip pat norėčiau kai ką e, pasakyti tais klausimais, pateikti liberalų požiūrį. Šiais aspektais ir pasakyti, kad mes galvojame, kaip toliau turėtų vystytis Europos Sąjunga. Nes ES turėtų būti ne tik tai socialinė sąjunga, kaip tai yra įrašyta sutartyse. ES neturi remtis vien tik tai e, konkurencijos užtikrinimo principais. Aš manau, kad e, be jokios abejonės minimalios pajamos kovojant su skurdu yra e, būtinas dalykas, tačiau čia turime atsižvelgti į konkrečių valstybių ir konkrečių e, piliečių ar namų ūkių padėtį, nes ES yra labai daug e, skirtumų tarp valstybių, tarp e, turtingų ir skurdžiai gyvenančių piliečių, tų skirtumų yra ir valstybių viduje, ir tarp valstybių. Po paskutinės plėtros bangos per pastaruosius per pastaruosius 13 metų atotrukis tarp turtingų ir neturtingų padidėjo Europos Sąjungoje. Mes e, manome, kad e, neturtingų Europos Sąjungos piliečių srautai į turtingesnės valstybės padidėjo. Mano, pavyzdžiui, valstybė prarado trečdalį E, piliečių. Tai yra tarp, tarp 2 ir 3 milijonų piliečių. Aš e, žinau, kad ne tik tai Rumunijoje, bet ir Lietuvoje ir Lenkijoje tie skaičiai taip pat yra dideli. Tuo pat e, metu tas skirtumas tarp turtingų ir neturtingų valstybių yra labai didelis ir vis didėja. Tas indeksas yra didelis ir mano valstybėje, Latvijoje. Nes taip yra ir dėl vykdomos politikos mes e, turime apibrėžti bendrus principus, turime turėti bendras apibrieštis, remtis vieningą metodologiją spręsdami šitas e, problemas. Mes turime apibriežti ne tik tai minimalias pajamas, bet ir minimalų atlyginimą. Minimalios pajamos, apie kurias kalbame dabar, taip pat turi būti aiškiai apibriežtos ir mes esame pateikę uh, E, pakeitimų dėl šeštos dalies, kur apie tai kalbame. Man e, labai gaila, bet e, šios savokos nebuvo tinkamai apibrieštos pirminėme pasiūlyme, todėl dabar turime akcentuoti būtinybę aiškiai apibriežti šią savoką. Mes esame taip pat sunerime, dėl to pateikėme pakeitimą, dėl to, kad e, čia kalba sukasi ne tik tai apie piliečius, kuomet kalbame apie minimalias pajamas, nes mes pamirštame ir kitus valstybių narių gyventojus. Pavyzdžiui, Latvijoje e, 13 procentų gyventojų neturi pilietybės. Tai yra tie vadinamieji nepiliečiai. Ne bet e, jie taip pat turi tam tikras socialinės teisės, mes turime nepamiršti šitų žmonių, turime užtikrinti tas teisės, panašiai padėtis yra ir Estijoje, yra taip pat trečiųjų valstybių piliečių nuolat gyvenančių valstybėse narėse ir jie taip pat turi tam tikras socialinės teisės, todėl turime dabar keisti tas apibrieštis ir kalbėti čia ne tik tai apie piliečius, bet apie žmonės, gyventojus ar, ar, ar panašiai, nuolatinius gyventojus. Turime rasti tinkamą apibrėžimą ir formuluotę. Ir yra dešimtų metų Europos parlamento rezoliucija, kur kalbama apie 60 procentų E, apie 60 procentų vidurkio. Tai mano nuomonė, mes turime kalbėti taip pat apie tai, kuomet e, nagrinėsime naują tekstą, kuriame bus minimos minimalios pajamos. Dėkuoju. Mes dabar suteiksime žodį ponui Martin, kuris pavaduoja Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau atsiprašyti dėl pono Mela, kuris negali dalyvauti, todėl kad e, dabar yra kito komiteto posėdėje. Ar jūs norite galbūt pasakyti jo vardu, ką nors, ne? Dėkoju tada už tą informaciją. Mes dabar suteiksime žodį kitiems komiteto nariams. Pradėkime nuo ponios Ribiero. Aš kažkada dėščiau vidurinėje mokykloje. Ir kai kalbėdavau su savo mokiniais, man tapdavo aišku, kad minimalių pajamų politika yra labai svarbi įvairių žmonių gyvenime. Mes turime užtikrinti minimalias pajamas, mes turime užtikrinti minimalų socialinį orumą. Tai itin pasakytina apie vaikus, negaliuosius ir pagyvenusius asmenys. Tačiau tai nereiškia, kad e, minimalių pajamų politika galėtų būti naudojama užtikrinti didesnę socialinę įtrauką jau yra egzistuojančių priemonių e, socialinę įtrauką užtikrinti. Tačiau šeimos, kurios jau dabar gauna finansinę paramą, ne visada gali iki galo ją pasinaudoti. Tokiems žmonėms reikia papildomų paslaugų, e, papildomos paramos. Pavyzdžiui, organizuoti jiems e, perkvalifikavimo mokymus, kad jie galėtų sugrįžti į darbo rinką. Jeigu tokių papildomų priemonių nebus, skurdo situacija e, didės, taip pat stiprės ir socialinė atskirtis. Taigi mes pasisakome už minimalių pajamų politiką, tačiau ji turėtų būti lydima e, kitų priemonių. Mes nenorime, kad tiesiog vienos priemonės pavadinimas būtų pakeistas. Reikalingos tinkamos priemonės, tinkas, tinkamas mechanizmas. Antraip mes sakysime, kad taip, mes žmonėms padedame, bet iš tiesų tie žmonės jokios pagalbos iš mūsų nesulauks. Panas Fantulis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiškai Sutinku dėl to, ką minėjo ponia Agėja. Sveikinu ją ėmusius puikiaus iniciatyvos. Pirmiausia, turime pasižiūrėti, koks yra skurdo tas slengstis, kokia yra skurdo riba kiekvieno valstybėje narėje. Nes tos minimalios pajamos yra ta priemonė, kurios tikslas yra įveikti skurdą. Tačiau skurdo riba Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Graikijoje yra skirtinga. Nesuprantama, turime bendrą valiutą, tačiau piliečiai negali sauliaisti pirkti tuos pačius produktus už tiek pat pinigų atskirose valstybėse narėse. Šimtai tūkstančių piliečių gyvena žemiau skurdo ribos Europoje. Būtent e, čia ir turėtume susitelkti, turime nagrinėti atskirų šalių situacijas. Pajamų tikslas yra, aišku, tas, kad žmonės nemirtų badu, tačiau kas nuveda žmonės į skurdą? Mūsų supratimu tai yra klaidinga ES politika ar politikos ir taip pat nedarbas. Norėčiau pateikti savo šalies pavyzdį. Graikijoje turime e, didelius mokesčius. Socialinės paslaugos yra labai ribotos. Žmonės, kurie, pavyzdžiui, neturi jokių pajamų, taip pat yra apmokestinami dėl to, kad jie, pavyzdžiui, turi mašiną. Todėl, kad turi, pavyzdžiui, namą ar dėl to, kad yra susituokę. Taigi žmonės, negaunantis pajamų, gali būti apmokestinti. Iki 12 tūkstančių eurų per metus priklausomai nuo to, kokį turtą turi. Ir iš tikrųjų mokesčių politikos dėka vyriausybė gali surinkti daugiau pinigų, kurie padeda padengti šalies skolą. Bet Manau, kad reikia kitokių politikų, jeigu norime tinkamai kovoti su skurdu. Pranešimas yra geras, jis bent jau pažatins užmigusią kai kieno sąmonę, bet nemanau, kad ES galės ką nors konkrečiau ir daugiau nuveikti. Ačiū. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Žodis komisijai. Ar turite ką pasakyti apie šį pranešimą? Komisija komentarų neturi. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkė. Tada mes vėl suteiksime žodį mūsų pranešėjai. Ačiū už pateiktus komentarus. Ačiū už išreikštą paramą. E, ačiū už Jūsų pateiktus pakeitimo pasiūlymus. Aš manau, kad yra tinkamas pagrindas tolesniam darbui. Džiaugiuosi, kai sakote, kad elgiausi ryštingai, drąsiai nežinau, kuo mane laikote savižudę, ar tiesiog vertinate mano e, gerus ketinimus. Laikausi nuomonės, kad drąsa reikalinga. Mes turime veikti ryštingai, kad e, būtų e, įgyvendinta konkreti priemonė. E, kolega Geri, skurdas nepri, nepriklauso nuo vienos ar kitos valstybės narės. Skurdas yra ES problema, nes 120 milijonų piliečių gyvena žemiau skurdo ribos. Ir suprantu jūsų argumentus, tačiau mes kalbame apie bendrą problemą. Taigi, kuo daugiau sutelksime mūsų e, pastangas, tuo bus geriau, e, tuo efektyviau išspręsime šią problemą. Aš laikausi nuomonės, kad e, šiuo atžvilgiu nei kalba, nei religija, nei tautybė yra svarbi, nes e, pil... skurdas yra problema, kuri liečia daugelį ES piliečius. Todėl ES turi imtis e, žingsnių. Dabar dėl pastabų, kurias išsakė kolega e, Šambon. Iš tiesų, kalbant apie mūsų pozicijas, yra daug bendrų dalykų. Yra tikrai sunku apskaičiuoti tas minimales pajamas, kokiais kriterijais reikėtų vadovautis. Dirbkime toliau, e, bandysime rasti kažkokį sprendimą. Tačiau šiandieną jūs išvardinate labai svarbias problemas, tai yra tas e, skurdo vertinimas, trūksta rodiklių e, tam skurdui įvertinti. Ir e, laikausi nuomonės, kad tai, ką Jūs pasakėte, yra labai svarbu. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Pietro už klausimus, kurie buvo iškelti. Iš tiesų sutinku su tuo, ką Jūs sakote, bet to džiaugiuosi E, tai, ką, tuo, ką pasakė kolega Bak ir kolega Ribeiro. Nes e, jūs e, parodėte, kad ES gali būti susiskaidžiusi. Tačiau šiuo klausimu mes bandome rasti to bendro vardiklio. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Ždanokai. Mūsų pozicijos tikrai dera tarpusavyje, todėl prašyčiau, kad uh, E, na, jūs paremtumėte mane e, dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis turėtų būti apskaičiuotos tos minimalios pajamos. E, tiek mano, tiek jūsų šalis susiduria su štai kokia situacija. matome didžiulius migrantų srautus. Iš vienos pusės e, į mūsų šalį atvyksta daug migrantų, tačiau iš kitos pusės e, daugelis jauni, nu, jaunuolių e, palieka šalį. Štai, pažiūrėjau, vien tik pereitais metais iš Italijos išvyko 110 tūkstančių 000 E, jaunuolių. Taigi, puiku, žinau, kokia yra situacija Italijoje, e, Graikijoje, apie kurią kalbėjo e, kolega Fontulis. Taigi, reikia padaryti dar daug ką. Tačiau aš iki pat galo stengsiuosi formuoti tą bendrą poziciją. Apgailestauju, kad komisija nepasisakė, nes pirmą kartą buvo organizuotas e, klausimas su komisarė Tyson ir ji pasakė, kad ji išreikš e, savo paramą e, tokiai priemoniai kovoti su skurdu. Ir šiandieną aš tikėjausi, kad komisija bent jau patvirtins savo ketinimus. Gerbiami kolegos, dar kartą norėčiau pakartoti, kad labai svarbu sutelkti mūsų e, pastangas, nes e, labai svarbu šiandieną parengti e, svarbų dokumentą ir priversti komisiją imtis konkrečių veiksmų. Mes, aišku, galime kalbėti toliau, kalbėti apie principus ir apie tai, kaip, sakykime, tikslą gali, gali, tikslo galima siekti, tačiau susitelkime į pačius tikslus. Tai yra, kad 120 milijonų e, ES piliečių išbristų iš skurdo. Kitaip tariant, mes turime vaikams, šeimoms, moteriams užtikrinti orų gyvenimą. Toks turėtų būti mūsų bendras tikslas ir mes turime dirbti Europos parlamente, komisijoje Beje, nepamirškite, kad komisija vaidina tą patį, sva, tokį patį svarbų vaidmenį kaip Europos parlamentas ir darykime viską, ką galime, kad būtų pasiekti kokie nors realūs rezultatai. Pirmininkė, pri, ryto posėdis yra baigtas. E, tęsime mūsų darbą trečią valandą su audito rūmų atstovais ir kalbėsime e, apie tai, kaip e, efektyviai ES kovojo su jaunimo nedarbu. Ji